dabar dėl balsavimo išaiškinimų. Pirmiausiai ponios Vera Madurel e, pranešimo ir pono Daniel papildymo. Ar, ponė, ar ponas Hanen yra čia? Visa šita sritis, kur kalbama apie lygų vyrų ir moterų darbo užmokestį yra akivaizdus pavyzdys, kaip Europoje viena yra numatoma sutartyse ir kita, pasakiau, pasirodo e, teisingumo teismo interpretacijose. Romų sutartie viskas labai aiškiai pasakyta. Vyram ir moteriam turėtų būti mokama vienodai už vienodą darbą. Tačiau e, e, vėliau teisingumo teismas įvairiose bylose progresyviai išplėrė šitą savoką, įtraukdamas atostogas ir daugelį kitų dalykų. Ir galų gale iš tikrųjų tas ekvivalentiškos vertės darbas tampa nebeiškiai apibrieštas. Ar mes kalbame apie e, kvalifikuotų paraiškovų vieną kvalifikaciją ar, ar kitas sąlygas. Taigi aš kalbu ne apie tai, e, kad reikėtų kvestionuoti patį principą dėl lygaus atlyginimo, bet tai, kad teismuose iš tikrųjų kartais interpretacijos išplečia e, šitas e, ribas tiek, kad mes turėtume užkirsti tam kelią, kol neteko peržiūrėti pačių sutarčių per referendumus ar panašiai. Ką kito pačiu klausimu? Klas. Ačiū, panė pirmininkė. Negaliu e, pritarti panašiai yra Madurėl e, ataskaitą ne todėl, kad pasakyčiau prieš lygės vyrų moterų e, teisės, bent jau darbo santykiuose, bet paprasčiausiai dėl to, kad čia jau mes matome iškrypusi politinį korektiškumą. Kaip galima būtų retrospektyviai taikyti, pavyzdžiui, įrodymą teisę. Mes gyvename teisės valstybėse ir nereikia e, perkelti e, kažkur tai to e, įrodymo naštos priešingai šaliai, kadangi jau dabar egzistuoja pakankamai aiškios teisės normos, kurios gina lyčių lygybę. Taigi mes praktiškai tai užkrautume bendrovės darbdavius bereikalingą biurokratinę naštą. E, vardantų principų, kurie ir taip visiems aiškus, kurios vis, dėl kur niekas nesiginčia, nors ne visada jie lengvai gyvenami praktiškai. Tačiau kaip galima, pažiūrėjau, priversti bendrovę e, samdyti kasmet vienodą skaičių vyrų ir moterų. Tai turbūt apskritai praktiškai negyvendinama. Ačiū. Dabar periname prie e, situacijos atmosferitose, ypatingai gazo sektorijoje, yra daug pasakančiųjų. Panas Heger, ar jūs esate salėje? Na, aš jo nematau savo vietą, tada ponė Andrikėnė. Jums vieną minutę. Balsavau už rezoliuciją dėl padėties gazos ruožė, nes daugelis dalykų, kurie svarbus Lietuvos gyventojams, kurie mane delegavo į šį parlamentą, yra įtraukti į šią rezoliuciją svarbiausia nedelsiant ir visam laikui nutraukti ugnį. statistika kurią vakar transliavo pasaulio informacijos agentūros yra bauginanti daugiau nei tūkstantis žuvusiųjų šimtai sužeistųjų sužaloti verkiantys vaikai. tai negali tęstis. man kaip europos parlamento žmogaus teisių pakomitečio narei ypatingai svarbūs yra žmogaus teisių pažeidimai humanitarinė situacija gazos ruože. humanitarinei pagalbai neturi būti jokių kliūčių pagalba turi atitekti tiems kam ji skirta kam jos labiausiai reikia civiliams žmonėms. aš sveikinu šią europos parlamento rezoliuciją jos labai reikėjo. europos parlamentas niekada netyli ir negali tylėti kai žūsta žmonės. ačiū. Merci, Madame Maginės, une minute. Ačiū, ponė Maginės, vieną minutę. <clears throat> Ačiū, ponė pirmininkė. Atrodo, e, gana tuščios laiko švaistimas sveikinti šią rezoliuciją, nors aš ją ir sveikinu, aišku. Nors e, nedaug tokių žodžių išgirsta per e, bombų sprogimus ir mirštančiųjų bei sužeistųjų dėjavimą. Tačiau gali būti, kad šiandien dar bus E, bandoma pasiekti ugnies nutraukimą regione. Ir tą prasme mes pritarėme Egipto pastangas pasiekti e, paliaubas ir galbūt arabų e, lyderiai galėtų paveikti Hamasą, o Junktinės valstijas Izraelį. Aš tikiuosi, kad ši rezoliucija, kurią didžiąją daugumą šiandien pritarė parlamentas, padarys savo, įneš savo indėlį, darant spaudimą, kad būtų sukurta ilgalaikė taika regione. Ačiū. Ačiū, ponas Hanan. Pone pirminkė, pirmiausia, malonu matyti, kad niekas nesijome jokių veiksmų prieš tos narius, kurie demonstravo plakatus su Palestinos vėliavomis. Ir manau, kad skirtingai nuo veiksmų, kurių buvo imtasi prieš tuos, kurie demonstravo prieš referendumą. Ši tradicija įsitvirtins. Na ir baisu, kas vyksta regione, nes pralaimi visi gerosios valios žmonės regione. Visi žmonės, kurie nori taikiai auginti savo vaikus. Ir taip pat ir izraeliečiai, kurie supranta, kad Palestinos valstybė bus jų kaiminė ir tokie veiksmai neprisideda prie taikos. Noriu pasakyti, kad mane stebina proporcingumo minėjimas rezoliucijoje. Ar ką tai reiškia? Ar reikėtų vienodai, vienodai skaičių reketų paleisti abiems pusėms? Ir tikiuosi, kad ugnis bus nutraukta kaip galima greičiau. Ačiū, ponia Hanan. Ponas Poselt. Präsident, ich danke dem tschechischen Außenminister und Ratspräsidenten fürs. Pirmininkė. Na, aš norėčiau pasakyti, padėkoti vicemergui ir poniai Ferova ne už tai, kad jie vakar dalyvavo diskusijoje už balsavimą, kuris tiesiog vienbalsiai beveik įvyko. Aš tikrai įsitikinus, kad ES yra daug vieningesnė, negu tai mes galvojame. Ir jeigu dabar pavyks mums išsaugoti šitą sąnglaudą, tikrai mums pavyks, pavyks pasiekti nemažai dalykų. Ir aš manau, kad reikia tęsti toliau šituo keliu eiti, nes diskusija akivaizdi, mes pritarėm Izraelio egzistencijai ir, ir mm, pasakėme ne taip pat visoms toms raketams, sprogdinimams, e, Hamaso teroristiniai sistemai ir tai yra labai svarbu ir, ir taip pat ir svarbu dėrėtis dėl visų šitų konflikto punktų. Aišku, visi e, tie persikėlėliai taip pat kelia didelę problemą naujakuriai. Ir mes kaip Europos Sąjunga turime parodyti, kad esame suteikę ryštingai ir turime pakankamai energijos žengti į priekį ir tikrai neturime būti tas parlamentas, kuris vėl e, draskos ir neapsisprendžia, kaip dažnai būdavo pra, e, praėjusią kadenciją dėl įvairių politinių klausimų. Arvo. Takula. Kiitoksia. Uskon niin, että kaikki me... Pirminkė, ačiū. Aš esu įstikinęs, kad visi ES ir ES parlamente nori taikos šiame regione ir nori, kad būtų nutraukta ugnis. Ir tam, kad būtų pasiektas ugnies traukimas, mums tikrai reikia stengtis siekti situacijos, kur Hamas būtų nuginkluotas. Tai galėjo būti pasakyta rezoliucijoje šiek tiek stipriau, šiek tiek kiečiau. Bet e, aš suprantu, kad įvairios partijos siekia kompromisų ir tai labai sunku padaryti. Mes turime būti objektyvus kaip europiečiai. Ir visom aplinkybėm mes turime pirmiausiai ginti demokratiją bei žmogaus teisės. Mes turime priešintis terorizmui. Tai yra matyti svarbiausia. Turime visi prisiminti, kad visą tai prasidėjo nuo terorizmo išpolių ir dabar turime stabdyti tuos teroristus. Ačiū, ponė Vignen. Mėly kolegos, aš džiaugiuosi, kad mūsų parlamentas e, priemė šią rezoliuciją tokia įspūdinga balsų dauguma, praktiškai niekam nebalsavus prieš. Aš asmeniškai palaikiau šią rezoliuciją, kadangi manau, jog Europos parlamentas turi turėti aiškę poziciją ir turėtų rasti bendrą pagrindą. Net jeigu rezoliucija e, primta šiandien ne visiškai atitinka, pavyzdžiui, socialistų grupės poziciją. Todėl noriu dar kartą pakartoti, kad socialistų frakcija, socialistų grupė e, iš tikrųjų dar kartą reiškia savo griežtą pasipiktinimą e, situacija ir neproporcingų jėgos naudojimu, kurį demonstruoja Izraelis, e, nuo kurio nukenčia daugybė civilių visų pirma, netgi vaikų tarp jų. Ir e, tikrai siaubinga tai, kad civiliniai taikiniai bei jungtinių tautų atstovybės e, tampa taikiniais. Be abejo, reikėtų laikytis tarptautinių humanitarnės teisės normų ir jos sutarimų humanitarnės krizės e, gazos sektoriuje, e, rezoliucijose daugelio kitų susitarimų, kurie nagrinė šio regiono problemas. Labai ačiū toliau. Ačiū, ponė Liulink, norėjot žodžio. Pone Liulink, paklausykit manęs. Jūs norėjote pasisakyti dėl darbo tvarkos, dėl Manuel pranešimo, tač, o šitas dar pasisakymas turi būti tik asmeninio pobūdžio. Taigi noriu Jums pasiūlyti, kad Jūs kalbėtumėt dėl balsavimo motyvo, dėl to sutikim žodį. Taip, balsavimo motyvas. Ačiū, ponė pirmininkė. Taigi aš norėjau pasakyti tai, kad kai vieno kolegos pasiaiškinė dėl balsavimo motyvų, jis pasakė tam tikrų dalykų ir kalbėjo, kad rezoliucijos projekte yra tokių dalykų, kurie, kurių iš tikrųjų ten nėra. Nėra privaloma darbdaviams kurti samdymo planus. Mes nuėmėm šitus visas prievolės, šitos visus reikalavimus iš pranešimo, kurį dabar jau patvirtino žmogaus teisų komitetas, moterų komitetas, atsiprašau, ir norėčiau Taigi čia yra pabrėžiama būtinybė stiprinti socialinį dialogą tarp socialinių partnerių ir kad būtų taikomas lygybės principas. Ir skatinamos valstybės narės skatinti darbdavius reguliariai kalbėti su dar, darbuotojais, jiems teikti informaciją ir gerbti lygybės principą. Ir taip pat aš tikiuosi, kad tas kolega neprieštarauja tam, kad mes kviečiame valstybės narės um, paskatinti darbdavius teikti reguliarią informaciją apie jų įmonę. Taigi visa tai, kuo jis mus kaltina, jau nebėra šito rezoliucijai, kurie buvo patvirtinta ir aš norėjau tai pabrėžti. Ačiū ponas pirmininkė. Pirmininkas, ačiū už jūsų pasiaiškinimą dėl balsavimo, dabar viskas aišku. Nagi, dabar perėsime dėl ES strategijos dėl Baltarusijos. Pone Andrikėne dar kartą. Yeah balsavau už mūsų rezoliuciją dėl europos sąjungos strategijos dėl baltarusijos. manau kad dokumentas puikiai atspindi per pastarąjį pusmetį įvykusius pasikeitimus šioje šalyje kuriuos būtina įvertinti. žinoma pirmosios kregždės dar nereiškia kad atėjo pavasaris tačiau baltarusija yra didelė ir svarbi valstybė europos sąjungos kaimynystėje ir be abejo visi pozityvūs pasikeitimai mus džiugina politinių kalinių išlaisvinimas kai kurių spaudos laisvės suvaržymų atšaukimas dialogas su europos sąjunga energetikos aplinkosaugos kitais klausimais yra pozityvūs pokyčiai. šiandien noriu pareikšti įsitikinimą kad atėjo laikas europos parlamento delegacijos vizitui į baltarusiją ir ši rezoliucija aiškiai pasisako šiuo svarbiu klausimu. tikiuosi kad laikas kai baltarusija galės naudotis europos kaimynystės politikos teikiamomis galimybėmis sparčiai artėja tik nesustokime pusiaukelėje tai galioja ir baltarusijai ir europos sąjungai. ačiū. presidente ho votato contro la risoluzione. pirmininke aš balsavau prieš rezoliuciją nors ir buvo joje subalansuotų elementų. manau, kad jau nebėra to, tokio paties poreikio, kaip anksčiau taikyti sankcijas Baltarusijai. Mes žinome, kad e, žodžio laisvės prasme e, šioje šalyje situacija ir standartai e, gerėja. Aš manau, kad santykiuose su Baltarusija turime siekti įtraukti juos į ES. O šiuo metu mes turime stiprinti savo santykius su Rusija, o Baltarusija gali pasirnauti kaip tiltas tarp ES ir Rusijos. Na, o sankcijos e, tokio tikslo pasiekti nepadeda. Mes turime jas pamiršti ir kurti tinkamus santykius su šia šalimi. Ačiū daugiau. Ačiū, daugiau neturiu norinčių pasisakyti. Baigiame šį posėdį ir tęsime jį trečią valandą, kalbėdami apie žmogaus teisų pažeidimus. E, darome pertrauką. Ačiū.